Serving... Ačiū. Taigi, iškalėjęs 27 metus, kuriuos dar 84 metais jam skyrė režimas. Ir kaip žinote, e, ponas Mandela buvo pirmasis Sakarovo prizo laimėtojas tada, kai 88 e, metais e, buvo įsteigtas šitas, įsteigta šita premija ir po to, kada Mandela buvo paleistas, Ježibusikas tuometinis parlamento pirmininkas pasakė, Nelsonas Mandela yra mūsų įkvėpimas ir lieka tiek daugelio žmonių e, Europoje, Afrikoje ir visame pasaulyje širdise. Nelson Mandelos vardas visais laikais bus siejamas su kova už laisvę, teisingumą, demokratiją. Nelsono Delos tvirtumas e, reikalaujant e, vientisumo, laikantis demokratinių vertybių, žmogaus teisų e, ir panašiai, nustatė labai aukštus standartus, kurių mes visi galime laikytis ir kurie mus iki šiol įkvepia. Nelsono Mandelos nepailstama kova ir labdaringa veikla, kovojant, pavyzdžiui, su AIDS epidemija. Ir dabar teikia vilčių milijonams žmonių visame pasaulyje. Prabėgus 20 metų mes E, vis dar e, galime e, pasinaudoti tą žinią, kurią mums įteikė, kurią mums perdavė Nelsonas Mandela. Ačiū. Mr... Dabar suteiksiu žodį panai Kešmen, delegacijos iš jam su Pietų Afrikos Respublika, pirmininką. Ačiū pirmininkė, aš labai e, trumpai kalbėsiu, nes e, be abejo parlamentarai nenori būti gaišinami, tačiau kaip jūs teisingai pastebėjote, prieš 20 metų Nelsonas Mandela buvo paleistas iš kalėjimo po to, kai iškalėjo 27 metus e, dėl politinių motyvų. Na ir tada pasaulis iš tikrųjų žengė na, dar vieną stambų žingsnį link uh, laisvės. Ši diena pakeitė Pietų Afrikos istoriją ir pakeitė viso pasaulio istoriją. Ir jisai paleistas e, nepademonstravo jokio kartelio, jokio, jokio keršto. E, jisai, pirmininkė, yra, sakyčiau, gyvas pavyzdys, kad istorija mus arba įkalina, arba išvaduoja. Ir jo išvadavimas leido išvaduoti visą šalį ir apataidas e, pateko į istorinį šiukšlyną, o Pietų Afrika tapo daugiarasę demokratiją. Taigi mes galime jį tik pasveikinti. Ačiū.